Well, Prašau visų susėsti tam, kad mes galėtume pradėti posėdį. Šiandien mūsų laukia daug darbo. Dėkuoju. Thank you and welcome. Labai dėkuoju, norėčiau pasakinti visus e, susirinkusius iš šį posėdį, kuris vyksta ketvirtadienio ryte. Pirmiausia, mes turėtume patvirtinti darbo tvarkę. Mes gavome prašymą, kuriam pritarė pranešėjai, sukeisti vietomis penktą ir šeštus punktus. Taigi pirmiausia, nagrinėsime šeštą punktą, o po to penktą. Ar galite tam pritarti? Gerai, tai tuomet ar galime patvirtinti, tai pakeisti darbo tvarkę. Dėkuoju. Pirmingo pranešimų nėra jūsų džiaugsmui. Na kągi, dabar mes galime perėti prie elektroninio balsavimo. Ir pirmiausia, balsuosime dėl įkalinimo įstaigų sistemos ir sąlygų juose. Mūsų pranešė yra Barbara Matera, jos nėra dar. Todėl aš negaliu suteikti jai žodžio. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne? Tuomet ar galėtume pereiti prie elektroninio balsavimo? Ar visi esat pasiruošę? Right, we're all ready for the vote. Na kągi, ar visi esat pasiruošę? Gerai, tuomet. Pirmoji pastraipa, septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta vienbalsiai. Bent jau man tai atrodo. Toliau. Aštuntasis pakeitimas. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau periname prie 14 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 23 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis, atsiprašau, 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, Susilaikė. Dar kartą pabandykime. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Norite pasitikrinti? Gerai, tikriname. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 25 pakeitimo. That is carried. Patvirtinta. 16 balsavo už, 10 prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo patvirtinta. 27. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie 33 pakeitimo iš dviejų dalių. Taigi pirmiausia, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau perdėme prie konstatuojamųjų dalių. Pirmiausia, A konstatuojamų dalių, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. O dabar elektroniniu būdu mes balsuosime dėl visos, viso nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 balsavo už, 2 prieš, 4 susilaikė. Labai dėkuoju. Toliau periname prie kito dokumento, dėl kurio balsuosime šį rytą. Jis yra susijęs su metiniu struktūriniu dialogu su Europos komisija. Šį dokumentą parengė Vilija, mūsų pirmininkė, bet jos nėra ir todėl mes pradedame dabar balsuoti. Mes tiesiog balsuosime pagal jūsų balsavimo uh, sąrašą. Kas už lyčių lygybės strategiją, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis e, punktas e, - profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau - smurtas dėl lyties. Čia mes balsuosim dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis - kas už, pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis - kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis punktas - moteris įmonių valdybose, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pensijų skirtumai, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Prekyba žmonėmis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau vienodas elgesys su moterimis ir vyrais darbo vietoje, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau įveikiant skaitmeninį skaitmeninius lyčių skirtumus, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau lyties aspektų integravimas ES politika. Čia taip pat balsuosime dėl dviejų dalių, kas balsuoja už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau. Lytinė reprodukcinė sveikata ir jos teisės. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Taigi, galime baigti balsavimą. Labai dėkoju. Ir dabar pereiname prie šešto punkto. Jį nagrinėsime kaip penktą dabar. Penktą pagal uh, eilės tvarką. Is Claire going? Is Claire, she's here. She's here yes. yes, I know she's wandering about. I thought she was going for a minute. Joist, could we start again, please? Mm, reikėtų toliau tęsti mūsų darbą, nes darbo tvarkė šiandienos yra gana pripildyta. Dabar nagrinėsime šeštąjį darbo tvarkės punktą. E, ataskaita apie 2011-93 direktyvos įgyvendinimą dėl kovos su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. E, Per ankstesnę kadenciją komitete buvo renkta nuomonė dėl pasiūlymo dėl šios direktyvos skirtos kovai su seksualinė prievarta prieš vaikus ir vaikų pornografija. E, panaikinant e, ankstesnį sprendimą. E, Libė rengia įgyvendinimo ta, e, tos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Mes nusprendėme parengti nuomonę Libė komitete rengiamam pranešimui. Sprendimas buvo priimtas Birželio 16-ąją. Pagrindinėme komitete darbas įstrigo dėl to, kad komisija vėluoja paskelbti ataskaitą apie direktyvos gyven... perkelimą ir gyvendinimą. Pranešėja mano, kad lyčių integravimo aspektas turi būti akcentuojamas e, kovoje su seksualinė prievarta prieš vaikus ir vaikų pornografija. Toliau žodis klėja mūdį. Ačiū. Mary, kaip teisingai pastebėjai Mes rengiame nuomonės projektą pranešimui, kuris rengiamas Libė komitete dėl direktyvos įgyvendinimo. Mes norime įtraukti keletą e, punktų į šią nuomonę ir norime e, tą nuomonę dar išplėtoti per pakeitimus. Vienas rytis, kurią ypač akcentuojame savo nuomonėje. Tai lyčių aspektas bei apsauga nuo seksualinio prievartavimo ir vaikų pornografijos prevencija. Statistika e, yra labai e, akivaizdi. E, taip pat žinome informaciją apie tai, kiek mergaičių ir kiek berniukų susiduria su šiuo reiškiniu. Tai ypač aktualu kalbant apie e, poveikį, šio reiškinio poveikį internete ir e, pačių ir atskirų asmenų internetą dedamą turinį, nuotraukas ir vaizdinę medžiagą ir, ir jų poveikį vaikams. Nagrinėjame šią sritį ir, ir e, poveikį. Taip pat e, E, atvejus, kuomet e, sav, žmonių, įdėt, žmonių dėta vaizdinė medžiaga naudojama po to be jų leidimo, be jų sutikimo. Pagal direktyvą numatyta prievolė identifikuoti vaik, e, aukas ir mes pabrėžėme, kad tai yra prioritetas. Norime atkreipti dėmesį uh, į tai, ką galima nuveikti užtikrinant veiksmingesnį direktyvos įgyvendinimą. Reikia daugiau dirbti švietimo ir informacijos sklaidos srityje, apie, ypač apie vaikų elgesį internete. Taip pat e, neleistinas turinys turėtų būti sparčiai išimamas, pašalinamas iš interneto. Tai yra prieštaringas klausimas turinio išėmimas, turinio uždraudimas ir, ir jo išėmimas. Tai yra du skirtingi dalykai ir žinau, kad iš parlamente jie prieštaringai vertinami. Toliau intervencija, prevencija ir mokymai. E, intervenc, inter, intervencija ypač tų, kurie įvykdė nusižengimą atžvilgių. Įvertinus surinktus duomenis, informacija yra nevienoda. Ypač e, svarbu pasipriešinti, užkirsti kelią pakartotiniams nusižengimams. Taip pat svarbu skatinti ieškoti pagalbos prieš įvykdant nusižengimą. Tokie būtų pagrindiniai punktai ir lauksiu jūsų nuomonių prieš mums parengiant galutinį nuomonės projektą, kurį teiksime Libė komitetui. Pone Koratsa Bild. Pirmoji paprašė žodžio ačiū. Ačiū, Kle. Tikrai malonu dirbti su tavimi. Ir džiaugiuosi, kad buvai viso klausimo metu, kurį surengė Libe komitetas. Aš esu pranešėję dėl direktyvos įgyvendinimo e, pranešimo rengiamo Libe komitete. Aš sveikinu šią nuomonę Ir dėja, e, lyties aspektas e, yra aktualus šioje temoje ir ypač aktualus mergaitėms. Internet Watch Foundation domisi situacija ir Europoje, pasaulyje daugiausiai pagaminama e, įstatymus pažeidžiančios medžiagos, apie 60 procentų. Ir dėja, e, šios medžiagos e, augimas yra labai spartus, ne 90 procentų. Medžiaga, kalbame apie medžiagą internete, kuri pažeidžia vaikų teisės, jos yra net daugiau negu Šiaurės Amerikoje, ypač nuo seksualinio išnaudojimo kenčia mergaitės. Ir vis, beveik visi kontaktai šiandien užmesgami internete. Taigi interneto matmuo yra labai svarbus. Taigi ES yra svarbi, todėl dabar noriu aptarti svarbiausius punktus, kad įtrauktume į Libę pranešimą. Jūs akcentuojate keršto tikslais e, e, kuriamą pornografinį turinį. E, aš pritariu šiam siūlymui. Reikia atsižvelgti į naujas nusikalstamumo tendencijas, kurios išaugo po to, kai direktyva buvo patvirtinta ir jūs labai teisingai identifikavote vadinamosios keršto pornografijos reiškinį. Mergaitės įvykdo savižudybės feisbuke, nes nebegali gyventi, matydamos, kiek nuotrauk, kiek vaizdinės medžiagos apie jų intimius santykius yra e, dedama į internetą be jų sutikimo, be jų žinios. E, taip pat vaikų viliojimas, viliojimas yra dar vienas šio laikinis reiškinys bei jūs akcentuojate, kad reikia informuoti kiek manoma ankstesnių ankstesnėme etape, kalbėti apie riziką susijęs su, su medžiagos platinimu, renkti mokymus mokytojams, e, gydytojams, teisėsaugos pareigūnams. Kadangi tie nusikaltimai ypač paliečia mergaitės, svarbu, kad visame e, E, teismo nagrinėjimo procese e, auka nepatirtų dar daugiau žalos. E, todėl svarbu sutvarkyti visą apklausos procesą. Nereikėtų versti mergaičių 20 kartų kartoti tą pačią skausmingą istoriją. Svarbu aukas apsaugoti, ne tik pasirūpinti tuo, kad būtų įvykdytas teisingumas jų atžvilgių. Dalymasis informacija. Europolas tikrai puikiai dirba. Prieš porą savaičių pavyko išardyti tinklą rytų Europoje. Eurojus Europolė yra atskiras skyrius, kuris užsima kova su E, vaikų e, lytinių išnaudojimų internete. Taip pat reikia nacionalinių registrų šią temą. Taip pat svarbu, kad info, iš komisijos gautume visą naujausią informaciją ir kuo sparčiau apie tai, kaip valstybės narės įgyvendina e, teisės aktus, nes pastebime, kad yra rimtų trūkumų keliose valstybėse narėse, tačiau neturime pakankamai informacijos ir aš ypač akcentuosiu įgyvendinimo ir įgyvendinimo užtikrinimo aspektą. Kiti svarbus klausimus yra susijęs su prevencija. Vis dažniau pažeidžiami vaikai, migrantų vaikai, nelydimi suaugusių vaikai tampa aukomis. Juos išnaudoja įvairiausi asmenys, globėjai, taip pat institucijų darbuotojai. Ačiū, tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su jumis visais ir integruoti e, į Libę komiteto pranešimą jūsų rengiamą nuomonę. Pone Žitnenska toliau. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade. Labai ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai puikų dokumento projektą. Labai e, e, džiaugiuosi ir tolimesnių bendradarbiavimų. Tiesą sakant, nekažin kiek pastabų, bet turiu, jūs jau praktiškai viską įvardyjate, minėjote ir socialinių tinklų problemą. Galbūt galėčiau dar šiek tiek praturtinti E, jūsų tekstą. Siūlyčiau paminėti e, problemas, su kuriamis susiduria Romų tautybės mergaitės ir moteris, ypač Slovakų, Slovakijos Respublikoje, ypač dažnai yra išnaudojamos protinę negalę turinčios mergaitės. Na, o mano antroji pastaba yra štai kokia. Reikia šviesti ir tėvus. Tėvai labai dažnai platina e, savo vaikų nuotraukas, pavyzdžiui, nuogų kūdikėlių nuotraukas ir tokios nuotraukos taip pat mm, gali tapti e, pornografiniu turiniu. Mes su to irgi turime kovoti. Tai, ką paminėjote jūs ir ką paminėjo ponia Koratsa Bild apie pornografiją keršto tikslais, tai pasakysiu, kad tai yra naujas reiškinys. Uh, Mes e, privalome apie tai diskutuoti. Tikrai esu e, dėkinga, kad e, tai taip pat paminėta šioje nuomonėje. Šešerius metus Slovakijoje buvau žiniasklaidos tarybos nare. Mes stebėjome programas Slovakijos televizijoje ar radijoje. Buvo ir tokių programų, kurios praktiškai ribojasi su pornografija. Norėjau būtent ir tai paminėti. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pane Pesera. Gracias, presidenta. Eh, quiero dar las gracias a. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Mūdį ir poniai Koratsa Bilt už jų parengtą nuomonę apie direktyvos įgyvendinimą. Koks mūsų indėlis galėtų būti pats naudingiausias? Aš manau, kad mes turėtumėm pasistengti dirbti lygiai taip pat sparčiai kaip ir nusikalteliai, kurie išnaudoja vaikus seksualiniais tikslais. Viskas vyksta be galo greitai. Nusikalteliai labai greitai aptinka įvairias spragas tam, kad galėtų gyvendinti savo piktus kieslus. Mums reikia daugiau informacijos apie e, jų naudojamus naujus metodus. Taip pat mes e, turėtumėm pasigilinti ir į naujas sritis, kuriuose dabar plinta vaikų pornografija. Mes remiamės tą informaciją, kurią e, gauname iš policijos pareigūnų, kurie dirba šią sritę, pavyzdžiui, Ispanijoje. Veiksmai yra koordinuojami su kitomis institucijomis ES. Tai tikrai yra labai gerai. Bet kai pamatytumėte, koks darbas yra nuveiktas, pamatytumėt, kaip sparčiai nusikalteliai dirba, kaip e, jie sugeba išnaudoti vaikus, kaip jie pasinaudoja visomis turimomis priemonėmis globalioje rinkoje, kur mes gyvename. Ir norėčiau tarti keletą pastabų, kai būtų galima papildyti šią nuomonę. Tokių pastabų turiu dvi. Visų pirma, visuomenė turėtų pripažinti e, pornografijos daromą poveikį, e, kokį poveikį tai turi vaikų e, išnaudojimui, agresijai, smurtui prieš vaikus. Štai pavyzdžiui, Norvegija. Vaikų pornografijos poveikis jau buvo įvardintas. Vaikų pornografijos niekada nereikia nuvertinti. Reikia daugiau kalbėti apie tai, kokį poveikį tai daro e, ypač jaunoms mergaitėms. Mes turime taip pat e, pagalvoti apie tai, kad e, kai kada ir vaikų globėjai gali išnaudoti vaikus. Taip, reikia vaikų priežiūros paslaugų, bet antra vertus reikėtų ir tinkamos prevencijos sistemos. Taip pat labai svarbu įsiklausyti tai, ką sako vaikai. Aš žinau, kad įvairiose e, šalise teisinė bazė skiriasi, tačiau Kai vaikai kažką sako, mes e, turime į tai įsiklausyti. Ir tai ne tik padėtų tyrimui, ne tik padėtų vaikams jaustis geriau, mes e, turime pagalvoti ir apie tai, kaip e, vaikai turėtų būti apklausiami, galbūt čia reikėtų harmonizuoti procedūras. Ačiū. Toliau pane Ajuto. Tai ko gero bus paskutinis pasisakymas. Prašau kalbėti trumpai, nes mums dar reikia aptarti vieną pranešimą, o 10 e, val. turi prasidėti klausimas, taigi prašau kalbėti trumpai. Taip, ačiū, kalbėsiu be galo trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų dokumento turinį, jau daug kas buvo pasakyta. Uh, Mes iš tikrųjų kalbame apie tam tikrą smurto formą prieš moteris ir potencialiai prieš visus, bet apie tai mes dar žinome pernelik mažai. Internetas yra priemonė, kuri uh, žmonėms uh, padeda platinti pornografiją pasislėpus už um, kompiuterio ekrano Aš ir pati esu nuo to nukentėjusi, taigi galiu kalbėti pirmų asmenių. Deja, šiuo metu dar nėra tinkamų priemonių apsaugai, ypač nepilnamečio apsaugai. Jaunutės mergaitės dar nesuprendusios nesugeba pačios apsiginti. Taigi yra būtina bausti visus tuos, kurie naudoja pornografinį turinį E, surinkta be e, leidimo, bet taip pat yra būtina šviesti ir mergaitės. E, kartais mergaitės tiesiog duoda sutikimą internete skleisti asmeninę medžiagą apie jas. Mergaitės reikėtų informuoti apie tai, koks pavojus joms kyla, kai jos duoda tokį sutikimą. Mergaitės dėl brandos stokos ir nesuprantamos viso to pasiekmių vėliau labai nukenčia. Dar paminėsiu ir seksualinį turizmą. Tai dar yra viena rykštė, e, kuri e, e, mus paliečia vis skaudžiau. Reikėtų bausti sekso turistus iš Europos, o taip pat ir kelionių organizatorius, kurie padeda suorganizuoti būtent tokio tipo turizmą kabutėse. Ačiū. Thank you, Julie Ward. Ačiū, Julie Ward. Uh, thank you very much. Labai ačiū. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad mano kolegė Mūdi parengė tokį svarbų pranešimą. Mes žinome, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra e, labai svarbus dalykas. Aš kaip kaip um, parlamentarė iš Junktinės karalystės, žinau, kad dabar e, dėl Brexit e, irgi kils pavojus vaikų teisėms. Mes kalbame apie horizontalius klausimus. Aš dirbu ir kultūros bei švietimo komitete. Ir uh, Puikiai suprantu, kad e, vaikus būtina šviesti apie seksą. E, vaikai turi būti šviečiami, jie turi gerbti vieni kitus ir jie turi suprasti, kokie yra geri, sveiki santykiai, kaip jie turi elgtis tarpusavyje ir ko jie turi tikėtis iš kitų. Taigi mes e, šį klausimą turime vertinti rimčiau. Yra būtina kalbėti ir apie vaikų teisės, įsiklausyti tai, ką sako vaikai. Marija Karatsa Bild e, e, ir aš dirbame ir vaikų teisų pogrupėje. Vaikų išnaudojimas, vaikų pavertimas aukomis, smurtas prieš e, vaikus yra labai rimtos problemos. Ir mes jas sprendžiame toje grupėje. Ir baigdama dar noriu pasakyti, kad ir žiniasklaidai čia e, tenka didžiulis vaidmuo. E, žiniasklaidoje e, platinama reklama tarsi kuria tokį įvaizdį, kad um, mergaičių vaidmuo yra labai seksualizuotas. Ir tai padeda klėstėti kultūrai, kur tarsi yra toleruojamas smurtas prieš e, moteris ir mergaitės ir tai tikrai labai apgailėtina. Yra būtina, kad valstybės narės kuo greičiau ratifikuotų Stambulo konvenciją, kuo greičiau jos tą padarys, tuo bus geriau. Na ir jeigu e, moteris yra e, nematoma visuomenė, yra paverčiama tarsi objektų, tai tuomet smurtas prieš ją tarsi tampa norma. Taip ir reikia čia kalbėti ir apie tam tikrus visuomeninius aspektus. Sí, <clears throat> muchísimas gracias. Quería... Labai dėkuoju. Aš tiesiog norėčiau padėkoti poniai Mūdi ir Annai Marijai. kurie ilgą laiką šiuose, šiame parlamente kovoja už vaikų teisės. Ji tikrai yra labai patikimas, gerbiamas e, kitų balsas. Ir puiku, kad yra parengtas šis dokumentas. Jau daug kas buvo pasakyta ir aš norėčiau trumpai dar kartą pakalbėti apie pornografiją. 2011 metais mes parengėme pranešimą dėl pornografijos ir tuomet kalbėjome apie pornografijos sklaidą internete. Ir šiandien jau galime kalbėti ir apie pornografijos ryšį su vaikų išnaudojimu. Ne visuomet viskas vyksta internete, bet akivaizdu, kad internetas tapo labai svarb, svarbia pornografijos skleidimo terpė. Kai kalbame apie vaikų išnaudojimą, turime suprasti, kad vaikai labai dažnai de, bijo pasakoti, kas įvyko. Ta e, žinome iš e, policijos pareigūnų. Jie tiesiog e, bijo ateiti ir pasakyti, kas įvyko. Dažniausia viskas vyksta šeimoje arba mokykloje ir tai vaikus išnaudoja da, jiems artimi žmonės. Aš čia kalbu apie da, vaikų išnaudojimus būtent artimųjų aplinkoje. Aš nekalbu dabar apie priekybą žmonėmis, apie migran, e, migraciją ir taip toliau. Tik aš manau, kad labai svarbu yra a, e, turėti patikimus statistinius duomenis, kurie parodytų iš tikrųjų, kas vyksta ir kur vaikai yra daugiausia išnaudojami. Tik tai taip mes galėsime suteikti jiems reikalingą paramą. Ir turime daryti viską, kad policija galėtų deramai pasirūpinti mūsų vaikais. Dėkoju. <coughs> Dėkuoju. Tai buvo paskutinė narė, kuri norėjo pasisakyti. Aš norėčiau pasakyti Jums, kad pakeitimus galima teikti iki gegužės 18 dienos, iki e, pirmos valandos. Ir e, komitete mes e, balsuosime mūsų komitete birželio 20, o Libi komitete balsavimas vyks rugsėjo 7 dieną. Ar komisija, ką nors norėtų pasakyti? Taip, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkoju Jums už šią parengtą nuomonę, kuri atitinka Informacija paskelbta praeitų metų gruodžio mėnesį paskelbtoje Europos komisijos ataskaitoje. Europos komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siekia užtikrinti, kad e, pilna pimtimi būtų įgyvendinta direktyv, direktyva, e, kurioje daug kalbama, e, kaip ir jūsų nuomonė, apie prevenciją. Taip pat apie kovą su seksualiniu turizmu ir uh, vaikų apsaugą ir apie tai, kaip policijos pareigūnai galėtų jiems padėti ir kiek kokių išteklių jiems reikėtų. Dėkoju. Kleja, ar norėtum ką nors dar pasakyti? Dėkoju. Dėkoju visiems už pasisakymus. Labai trumpai. Ši nuomonė yra skirta tam, kad mes galėtume turėti uh, kiek įmanoma svaresnį indėlį į darbą, kuris vyksta lybė komitete. Nes šis teisės aktas gali turėti didžiulį poveikį ir todėl turime daryti viską, kad jis būtų gerai parengtas. Taigi da, aš da, mielai bendradarbiausiu su kolegomis ir džiaugiuosi taip pat, kad Ana Marija tikrai jau daug ką yra padarius ir mes ir kartu e, nagrinėdami pakeitimus stengsimės patobulinti šį dokumentą ir dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Dėkuoju, Klėja. Tai kągi, nekantrai lauksime tolesnės diskusijos dėl šio dokumento. Na kągi, dabar perėsime prie uh, ankstesnio penkto punkto. Mūsų pranešėjos dar nėra. Pane Humanes pristatys šį dokumentą. Man buvo pranešta. Ar taip? Pone Jimenez. Okay, thank you. Thank you. Dėkoju. Dėkoju, aš kalbėsiu ponios Legrip vardu. Ji yra nuomonės referentė Ir ji parengė da, šį dokumentą, kuriame kalbama įgaliojimo susijusius trišalių dialogų dėl biudžeto. Panelio Grip negalėjo atvykti į šį posėdį ir todėl atsiprašo. Šis nuomonės projektas yra skirtas biudžetų komitetui kuris rengia 2018 m. biudžeto projektą. Ir mes jį raginame atsižvelgti į tam tikrus dalykus, kurie mūsų galva, mūsų komiteto galva yra labai svarbus. Yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad moterių teisės ir lyčių lygybė būtų tie dalykai, kurios būtų atsižvelgta formuojant biudžetą. Taip pat, kad būtų gerai gyvendinamos tokios programos kaip DAFNE, kuri vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį nuomonės projekte ponia Liugrip pabrėžė, kad labai svarbu yra skatinti vyrų ir moterų lygybę, kovoti su diskriminacija ir smurtu ir taip pat e, įgalinti moteris visais lygmenimis. Be to ji pabrėžia, kad e, lyties aspekto integravimas yra nepaprastai svarbus ir padeda mums e, kovoti su įvairiomis problemomis. Ir Horizontas 2020, programa Horizontas 2020 taip pat gali būti gerai panau, e, tinkamai panaudota. Be to, ponia Legrip kalba apie tai, kad formuojant biudžetą reikia atsižvelgti į lyčių aspektą, kuris labai rūpi mūsų komitetui. Ji tada, taip pat kalba apie tai, kad, reikia, kad mes norėtume, kad būtų atsižvelgta į mums rūpimus tikslus lyčių lygybės srityje. Ir kad tiems tikslams reikia skirti deramą finansavimą, kuris turi būti skiriamas skaidriai. Be to ji pabrėžia, kad moteris turėtų turėti daugiau galių vykdyti ekonominę veiklą ir dalyvauti skaitmeninėje revoliucijoje. Todėl labai svarbu jas įgalinti tiksliųjų mokslo ir informacinių technologijų srityje. Reikia raginti merginas da, pasirinkti tiksliųjų mokslų krypti kad jos galėtų pasinaudoti šios sektoriaus ir informacinių technologijų sektoriaus galimybėmis. Ponios Ligrip dokumente daug skiriama dėmesio šiam klausimui. Ir pagaliau ponio Ligrip kalba apie tai, kad reikia suteikti finansinę paramą visiems šiems tikslams pasiekti 2018 metų biudžeto projekte. Ir taip pat ji e, pabrėžė, kad labai svarbu yra turėti e, gerus duomenis tam, kad galima būtų gerinti lyčių, stiprinti lyčių lygybę ir galinti moteris. Balsuosime dėl šio dokumento birželio 8 dieną. Pakeitimus galima pateikti iki 12 val. gegužės 6 dienos ir po to vyks e, pakeitimų nagrinėjimas. Biudžeto komitete bus balsuojama Birželio 19-20 dieną ir ko gero šis dokumentas bus nagrinėjamas plenarime posėdėje Liepos mėnesį. Pane Legrip norėtų padėkoti visiems už konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkoju, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų ką nors pasakyti? Prašau. Labai dėkoju ir aš norėčiau padėkoti Konstans Legrip už šį dokumentą susijusi su biudžetu. Mes džiaugiamės, kad jis yra parengtas, tai yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Be abejo, mes pateiksime savo pakeitimus ir pirmiausia sieksime sugriežtinti uh, tam tikras formuluotas. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie tai, kad formuojant biudžetą reikės išvelgti lyčių aspektą. Bet mes norėtume dar taip pat paminėti, kad uh, reikia nepamiršti, kad e, ta, at, e, būtinybės išvelgti lyčių aspektą yra įpareigojimas, e, kuris yra privalomas visiems ES ir todėl reikia kalbėti ir apie to lyties aspekto įgyvendinimą. Toliau formuluotės dėl DAFNI programos ir kovos su smurtu prieš moteris. Taip pat mes norėsime sugriežtinti. Ta, sustiprinti, tai yra vienas iš mūsų prioritetas, bet to mums reikia, kad būtų taip pat skirta daugiau lėšų ir saugumui, moterų saugumui, nes mes manome, kad kiekvienos moters saugumas taip yra toks pasvarbus, kaip ir visos visuomenės saugumas. Be to mes norėtume, kad aiškiau būtų išdėstytos formuluotės E, dėl darbo ir užimtumo ir augimo, nes mums labai svarbu yra kalbėti apie padorės darbo vietas ir apie tai, kad augimas turi būti naudingas visiems. Ir kad e, biudžetas turėtų paremti šį tikslą. Toliau mes taip pat norėtume kalbėti ir apie bandomuosius projektus dėl lyčių aspekto integravimo. Mes, e, kaip jums yra žinoma, parengėme E, pasiūlymą dėl lyčių aspektų integravimo planų ES institucijoms. Ir e, reikėtų išnagrinėti, kaip tas bandomasis projektas yra gyvenimas. Ir jeigu paaiškės, kad jis, pat, e, kad jis pasiteisina, tam reikėtų skirti dermą finansavimą. Toliau mes norėtume taip pat, kad būtų kalbama apie sanglaudos fondų ir struktūrinių fondų panaudojimą tam, kad būtų surastas tinkamas finansavimas visiems mūsų su lyčių lygybė susijusiems tikslams pasiekti. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Na kągi. Pone Jimenez, jūs norėtumėt kažką dar pasakyti? Taip, aš tiesiog norėčiau sureaguoti. Aš e, norėčiau pasakyti, kad aš jums visiškai pritariu ir manau, kad labai svarbu yra pateikti savo pakeitimus, kalbame apie lyčių aspekto integravimą, tai yra nepaprastai svarbu. Ir e, mes e, ir šiame dokumente ir kitose pranešimuose kalbame labai dažnai apie tai, kad daug yra kalbama apie lyčių lygybę, bet mažai kas yra daroma. Aš nerengiau šio dokumento, bet aš dirbu šiame komitete jau ilgą laiką ir dirbu ir piliečių laisvių komitete. Ir Todėl galim jums pasakyti, kad aš manau, kad mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad būtų skirtas didesnis finansavimas kovai su smurtu prieš moteris. Tai yra vienas iš mūsų svarbiausių prioritetų. Paž dabar, kai kalbame apie direktyvą ir jos gyvendinimą. Ir jūs taip pat kalbėjote ir apie da, apie savo pakeitimus. Ir aš, pažiūrėjau, galiu dar paminėti ir paketą, kuriame, kuriuo siekime apsaugoti nukentėjusių moterų e, teisės. Ir svarbu yra kalb... labai, labai svarbu yra kalbėti apie tai, kad būtina apsaugoti moteris, kurios e, yra nukentėjusios nuo smurto. Ir e, tuo klausimu yra rengiamas e, pranešimas. Jame kalbama apie e, įvairias nusikalt, e, įvairių nusikaltimų aukas, prekybą žmonėmis, kitų nusikaltimų aukas, bet tai tame tarpe ir apie moteris. Aš norėčiau rekomenduoti jums susipažinti su to dokumento projektu. Na kągi, aš norėčiau jums pasakyti, kad galim, pakeitimus galima teikti iki Gegužės 16 dienos 12 valandos balsuosime birželio 8 dieną. E, Libi komitete balsavimas vyks birželio 19-20 dieną. Dėkoju, dėkoju už taip, kad e, sparčiai dirbome. Turime dar kelias minutės iki 11 valandos, kuomet turėtų prasidėti klausimai. Taigi dabar galime paskelbti trumpą pertraukėlį ir prašau susirinkti vėl 11.10 valandą.